dirbant, mes dabar kaip niekada pasitikėme Europos centriniu banku. Ačiū. Uh, Ačiū. Baigėme diskusijas apie Europos centrinio banko metinę ataskaitą 2010 metams. Balsuosime dėl šio pranešimo šiandien 12 valandą. Next... Dabar perėsime prie kito darbotvarkės klausimo. Tai yra parlamento delegacijas į biudžeto derinimo komitetą pranešimas. 2012 metų biudžetas, biudžeto derimo procedūros rezultatai. Pirmasis pasisakys ponas Lamasu. Jis yra biudžeto komiteto pirmininkas. Ar galėčiau paprašyti pono Dragio ir jo kolegų apsvarstyti įdomius klausimus už salės durų. Puiku, kad džiaugiasi jūsų, jūsų apsilankimu visi nariai, bet, bet mes turime tęsti diskusijas. Pone Lamas, užuodis jums keturias minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kaip konstatuojame, prieš tai vykusi diskusija turėjo tam tikros e, įtakos 2012 e, metų biudžetui. Aš e, džiaugiuosi, kol į salę ateina tarybos atstovai ir komisijos atstovai dėl susitarimo dėl 12 metų biudžeto. Tuo būdu biudžeto procedūra yra užbaigiama per numatytus sutartyje terminus ir nepažeidžiant numatytų įgyvendimo aktuose terminų. Norėčiau taip pat pasveikinti pirmininkaujančią Lenkiją, kuriai pavyko pasiekti vienbalsiškumo taryboje dėl 12 metų biudžeto ir dėl taisomojo biudžeto numeris 6 2011 metų. Taip pat norėčiau padėkoti ir pranešėjams, jie pasakys, kokios, kokie aspektai ypač svarbus parlamentui krizės metu. Mes daug kalbėjom apie krizę. Mums pavyko e, suderinti prieštaringus iš pirmo žvilgsnio tikslus, bet būtinus tikslus. Viena vertus sumažinti funkcionavimo išlaidas, kita vertus e, užtikrinti ateities būtinas išlaidas, kad būtų įmanoma skatinti, palaikyti ekonominę veiklą ir stiprinti rydienos konkurencingumą. Tačiau e, turime pasimokyti dviejų dalykų iš šio pasiekto rezultato. Pirmas dalykas, mes negalime e, dėrėtis atvirkščiai, pradėdami nuo e, e, mokėjimų asignavimų. Reikėtų pradėti atvirkščiai nuo įsipareigojimo asignavimo. Turime taip pat žinoti tikrus poreikius kiekvienoje eilutėje, kad 13 metų e, biudžetą sudarant turėtume absoliučiai visą informaciją ir kad vėl nereikėtų priimti sprendimo iššaldyti tretiems metams biudžetą. Kitas dalykas, mes nebegalime finansuoti Europos biudžeto remdam vien tik tai iš nacionalinių įmokių. Jau kitą pirmadienį pradėsime dėrybas tarp e, parlamento, komisijos ir tarybos dėl naujų nuo savų išteklių, kurie būtų naudojami finansuoti biudžetui, e, tuo pačiu mažinant nacionalinės įmokas. Parlamentui, aš jau esu sakęs ir dar kartą sakau, parlamentas mano jog nebus susitarimo, jeigu nebus susitarimo dėl nuosavų išteklių. Aš manau, kad biudžeto srityje federalizmas yra būtinas dalykas ir tie, kas mano, kad tai būtina, kaip tik tame turi matyti geriausią būdą e, įtvirtinti Europos projektą. Dėkoju ponui Lamasur. Dabar Pone Balcanį, tri, trys minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Lapkričio 18 dieną parlamentas ir taryba susitarė dėl biudžeto ir tai įvyko pagal numatytus taikinimo terminus. Tai geras signalas Tokiu metu, kuomet yra daug netikrumo ir sunkumų, tai rodo, jog Europos institucijos visų pirma žiūri į ateitį. Tai taip pat yra pasirinkimas būti atsakingais. Parlamentas nuo pat pradžios rėmėsi strategija 2020 biudžeto srityje. Tai yra strategija, kuri užtikrins ekonomikos augimą ateityje. Parlamentas šitame kontekste pateikė tokią poziciją, kuri buvo pripažinta taikinimo e, metu. Mes pasisakome už augimą, už darbo vietas, už mokymasi e, viso gyvenimo metu, už imigracijos problemų sprendimą. Kalbant apie mokėjimus, jų yra e, galbūt e, nepakankamai. Ir tai yra nenaujas e, dalykas, nes e, dėl šitų dalykų iškylo tam tikrų aspektų derantis tarp komisijos ir parlamento ir, ir tarybos. Ir čia reikės spręsti kai kurios dalykus, todėl kad dabar yra tokia padėtis, kuri negali tęstis. taikinimas ir dabar vyko remiantis pernykštėmis pamokomis, nes e, mes jau buvome pamatę, pamatėme, jog e, nesilaikant tų terminų nukenčia būsimas e, biudžetas. Kalbant apie išlaidas. Kom parlamentas palaikė komisijos e, pasiūlymą. Kol nebus pereita prie nuosavų išteklių kaip finansavimo šaltinio, tol nerasime ilgalaikio problemos sprendimo. Tačiau mes esame prisijėmę įsipareigojimą veikti greitai per šitos metus, jeigu iškiltų mokėjimo E, problemų ir turime tai iš tikrųjų daryti, turime laikytis šito įsipareigojimo ir turime dirbti kartu, kad šis įsipareigojimas nenukentėtų nei laiko požiūrių, nei kitais aspektais iki kito e, taikinimo susitikimo. Mes e, jau supratome, kad būna blogai, kuomet vienas taikinimas pereina į kitą taikymo procesą. Norėčiau padėkoti pirmininkaujančiai Lenkijai už suvaidintą labai svarbų vaidmenį, taip pat e, komisijos nariui Levandovskui, kuris labai prisidėjo prie susitarimo per labai jautrų taikinimo procesą. Taip pat norėčiau padėkoti visiems ir mūsų asistentams, taip pat, kurie nuveikė labai svarbų darbą čia. Dėkoju poniai Balcani. Dabar ponas Fernandės, tris minutės. E, Pone pirmininkė, aš taip pat noriu pasveikinti tarybos atstovus, pono komisarą ir gerbiamus kolegas. Pirmiausia, norėčiau padėkoti tiems, kurie dirbo kartu su mumis prie Europos parlamento biudžeto. Noriu padėkoti kitų institucijų atstovams, ačiū frakcijoms, šešėlinėms pranešėjams, ačiū už puikų bendradarbiavimą, kurio rezultatas yra, sakyčiau, visai geras. Su pirmininkaujančio valstybė ir komisija taip pat buvo padirbėta puikiai. E, e, Europos parlamento valdyba taip pat dirbo puikiai. Ačiū biudžeto komiteto sekretoriatui. Norėčiau pabrėžti, kad EPP patarėjai ir Pečnikolvits dirbo e, labai puikiai. Dėl administracinio biudžeto visi pateikė savo nuomonės. 19 deputatų po Kroatijos įstojimo į ES papildys mūsų gretas, kitos institucijos buvo taip pat sustiprintos, pavyzdžiui, išorės veiksmų tarnyba, atsižvelgyti naujas tenkančias šią institucijų užduotis. Visa tai buvo įvertinta administracinio funkcionavimo biudžetas visų ES institucijų, nepaisant to, tik 1,3 procentais išaugo O infliacija yra e, netgi didesnė. 2012 metams turint biudžetą tokį siekti struktūrinių pasikeitimų bus sunku. Džiaugiuosi taikinimo komiteto pasiektais rezultatais lapkričio 16 dieną penktadienį dėl Europos parlamento biudžeto ir kitų institucijų biudžeto. Taryba patvirtino Europos parlamento siūlymą dėl administracinių išlaidų ir funkcionavimo išlaidų visoms ES institucijoms. Buvo pripažįstama jau būtina e, atsižvelgti mūsų siūlymus, nes jie buvo labai tikslus ir labai konkretus. Be abejo, buvo siekiama išlaikyti pusiausvyrą tarp būtino minimumo geram institucijų funkcionavimui ir taupimo e, imperatyvų. Norėčiau priminti štai ką. Visos administracinės ir funkcionavimo išlaidos visose ES institucijose siekia mažiau negu 6 procentus bendro ES biudžeto. Tai reiškia, kad 94 procentai ES biudžeto yra skiriama investicijoms. Turėtume priminti, kad ES biudžetas sudaro tik 1 procentą e, ES BVP. E, Jis yra puikus svertas, kuris padeda įgyvendinti koordinuotą solidarumą. Būtent dėl to biudžetas turi būti stiprinamas ir ypač krizės laikotarpiu, tokios kaip ši. Džiaugiuosi, kad buvo e, paskirtos didesnės sumos ekonomikos augimui, jaunimo reikmėms, mokslo tyrimams e, ir panašiai. Norėčiau dar išreikšti vieną susirūpinimą ir norėčiau perspėti ES tarybą. E, krizės metu būtina laikytis prisimtų įsipareigojimų ir reikėtų, kad sanglaudos politikos e, tikslai būtų taip pat įgyvendinti. Ačiū, ačiū kolegai Fernandes, sako pirmininkas, žodis ponui Dominik, tarybos vardu, prašau. Pani Przewodniczący, <clears throat> Pani. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai. Pirmą kartą teko dėrėtis dėl Europos biudžeto, kenčiant nuo labai rimtos finansinės krizės. Pirmą kartą, nepaisant to, kad pagal Lisabonos sutartį buvo sumažintas laikotarpis, procesas įvyko sėkmingai. Tai labai didelis pasiekimas ES visai bendrai ir institucijoms atskirai. Tai norėčiau pasinaudoti progą ir padėkoti uh, visam Europos parlamentui, o ypač ponui Lamaso ir pranešėjams Balcaniai, Frananč ir komisaro Levandovskijui. Taip pat ir visai savo komandai norėčiau padėkoti už puikų konstruktyvų požiūrį vykstant dėryboms, ieškant sprendimų problemoms, su kuriomis susidurs ES per atnečius metus. Derantis dėl 12 mm, metų biudžeto, mums pavyko susitarti dėl ES prioritetų. Labai tiksliai ir profesionaliai diskutavome apie tai, kurie prioritetai yra patys svarbiausi ir kaip lėšos lėšas panaudoti taip, kad ES piliečiai pajustų realius, realų rezultatą. Kitaip tariant, kaip panaudoti lėšas tom politikos kryptim, kurios yra svarbiausios Europos piliečiams. Ten tikrai buvo jaučiama taikymo dvasia. Taryba labai džiaugiasi, kad galėjo priimti e, parlamento prioritetus dėl įsipareigojimų. Taip pat norėčiau padėkoti parlamento, parlamentui už e, palankų požiūrį į tarybos e, pasiūlymus parlamentas labai teigiamai žiūrėjo į valstybių narių biudžeto padėtį, suprato e, krizės, kri, krizės sunkumus ir įvertino, paėmė domėn tarybos poziciją. Vakar Ekofino taryboje buvo vienbalsiai patvirtintas 12 metų biudžetas. Ir didžiaja dauguma buvo patvirtintas dokumentą 6-2011. Taigi visas procesas e, dėl 2012 nu, metų biudžeto patvirtinimo buvo sėkmingai baigtas. Ačiū. Minikas, ačiū. Dabar žodis komisijos vardu ponui Levandovskui. Ačiū, germas pirmininkė. Komisijos vardu labai džiaugiuosi susitarimu dėl 12 metų biudžeto, kuris atėjo pačiu laiku. Tai yra pozityvus signalas teikiantis vilties, nes čia kalbama apie testinumą ir stabilumą e, dabar tokiais nestabiliais laikais Europoje, kai kyla tiek daug klausimų. Atvirai pasakysiu, kad e, prioritetai iš parlamento pusės iškelti iš tikrųjų uh, atsako ES poreikius. Čia kalbama apie konkurencingumą, migraciją, e, papildomas lėšas e, kaimysės politikai, taip pat ir apie Palestiną yra kalbama. Tai yra savalaikis susitarimas 12 metams, taigi bus laiku ir įvykdytas biudžetas, laiku priemų sprendimą. Tai yra labai svarbu. Taip pat labai svarbu, kad lėšos yra tinkamai subalansuotos ir administracijų ir kitose sritise, kaip jau buvo sakyta, tik 6 procentai skir skiriami administracijai, institucijos labai stengiasi sumažinti administracinės išlaidas ES. Ne, kad jos būtų netgi mažesnės negu numatyta E, mūsų biudžete, bet priimsime ir Kroatiją į mūsų europinę šeimą, būsim jau 28 valstybės. Bet šiaip ir taip norėčiau padėkoti už prioritetų pasirinkimą. Pone Balzani pranešėja daug dirbo šioje srityje. O pranešėjas Fernandes labai dirbo dėl administracinių lėšų sumažinimo. E, reikia lankstumo e, priemonių imtis, dėl to sutarė komis, parlamentas ir taryba. Ir manau, kad šio sustarimo nebūtų galima buvę pasiekti be e, Lenkijos pirmininkaujančios e, pono Dominiko, e, kurie labai konstruktyviai dirbo. Taigi vėlgi dėkoju ir tai yra tinkamas signalas, teigiamas signalas e, visoms šalims. Kaip jau nekart yra sakyta, mokėjimų ligmuo gali būti nepakankamas. Taip pat norėčiau pakartoti, kad Europos biudžete daugiausia kalbama apie investicijas. Investicijų dalis 12 e, metų biudžete toje šalyje, kurią aš geriausiai e, išmanau, yra sumažinta 5 procent, procentais. Bet didžioji dalis ES biudžeto turėtų būti būtent investicinis biudžetas, kad padengtumėm defici, e, e, investicijų de, deficitą ES, kurtumėm darbo vietas. Taigi jau dabar šiek tiek trūksta lėšų šioje srityje, kaip, kaip matome e, šeštajame biudžeto pakeitime. Taigi reikia tai turėti galvoje ir finansinės perspektyvos pabaigoje, kai kalbėsime apie lėšų padidinimą, reikia suprasti, kad tai yra normalus dalykas, nereikia dėl to nustepti. Ankstesnėse diskusijose vienas pranešėjas ponui Dragiui pa, pasakė, kad pasitikime mes centrinių bankų, Europos centrinių bankų. Norėčiau, kad tas tikėjimas išliktų, jeigu reikės papildomų lėšų. Taip pat e, tikiuosi, kad patikime pakankamai informacijos. Dar kartą dėkoju visiems, kurie dirbo taip pat ir e, ponui Masur ir, ir visiems kitiems, kad laiku spėjome priimti sprendimą dėl 12 metų biudžeto. Ačiū. Dėkojam ponui komisarui. Dabar kalbėsime frakcijų vardu, EPP vardu, dvi minutės ponui Lavyje. Grazie. Dėkuoju, ponė pirmininkė. EVP vardu norėčiau padėkoti pranešėjams Balzani ir Fernandės, taip pat e, komisarui Lewandowski bei tarybos pirmininkui Dominik, taip pat e, visiems kolegoms, kurie atliko labai svarbų darbą ir, ir padėkoti už parodytą dardarbiavimo dvasę. 18 e, lapkričio buvo pasiektas puikus rezultatas, ypač turint omenyje rimtą ekonominę krizę bei e, nacionalinių biudžetų problemas. Kalbant e, apie įsipareigojimo asignavimus, esu labai patenkintas e, dėl pirmos ir antros kategorijos lankstumo priemonės panaudojimo. Šimtai milijonų eurų. Taip pat už tai, kad atspindėta strategiją 2020 bei atsižvelgta į kaiminystės politiką. Aišku, kad e, kitos politikos taip pat e, gali e, remtis parlamentais, kurių norėjo parlamentas. Kaip ir sakė daugelis kolegų pasisakydami anksčiau, kaip sakė ir patys pranešėjai, vis dėlto tas susitarimas negali būti laikomas e, visiškai e, patenkinamu, ypač e, dėl, dėl skirtumo tarp e, įsipareigojimo asignavimui ir mokėjimo asignavimui. Aš manau, kad šiandien balsuodami plenarinio posėdžio metu mes pasisakysime už griežtą ir atsakingą biudžetą, kuris atsižvelgia į krizę, tačiau kuriuo taip pat siekiama užtikrinti investicijas į ekonomiką bei užtikrinti tvarų augimą ES. Dėkuoju, ponai Levija. Dabar žodis socialdemokratų akcijos atstovui, ponui Farm, dvi minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū komisarui, ačiū pirmininkaujančiai Lenkijai. Ačiū pranešėjui, ponams Fernandes ir Balsanį. Mes pasiekėme sutarimą, mūsų frakcija šį sutarimą rems. Mums pavyko susitarti dėl visų įvairių, pačių įvairiausių dalykų, dėl mokymų visą gyvenimą, dėl Palestinos reikalų ir panašiai. Pritarsiu šiam susitarimui, tačiau dėrybos kelia daug susirūpinimo ateičiai. Ir socialdemokratų frakcija kritikavo tą susitarimą. Mes, turėt, mes dirba, atlikome visą liūto dalį darbo vykstant dėryboms. Ir šalis mokėtojos vaidina vis neigiamesnį vaidmenį ir jos yra pasirengusios blokuoti proaktyvesnę politiką ateityje. Aš manau, kad yra būtina sustiprinti ES biudžetą, jeigu norime uh, skatinti ekonomikos augimą ir užimtumo didinimą. Mums taip pat reikia geriau įgyvendinti tai, kas buvo susitarta dėl biudžeto. Turime susitelkti prie priemonių įgyvendinimo, turime sustarti, kad būtų apmokėtos visos sąskaitos reikiamų metų. Neigiamą nuomonę e, galima išreikšti apie tą šalis, kurios biudžeto taisyklės panaudojo netinkamai. Kai kuriuose valstybėse, kaip žinia, bus bandoma išlaikyti savo žemės ūkio biudžeto dalį. Tačiau biudžeto didinti tuo pat metu nesiūloma. Ir mes manome, kad mokslo tyrimo sritis, energetika, klimato kaita ir, ir inovacijos yra tos sritis, į kurias reiktų investuoti daugiau. Taip mano Europos komisija ir dauguma Europos parlamento narių. Tikiuosi, kad pirmininkaujantį Lenkiją ir būsimoji pirmininkė Europos Sąjungoje Danija e, įveiks tą blokuojančią mažumą ir privers e, laikytis prisimtos atsakomybės ir konstruktyvios pozicijos. Ačiū. Dėkuoju. Kolega Haglund, Aldi frakcijos vardu. Dėkuoju, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti abiems pranešėjams liberalų vardu. Ačiū taip pat komisijai ir tarybai už puikų bendradarbiavimą. Mes taip pat remsime susitarimą ir manau, kad galime tuo pasidžiaugti, nes anksčiau, kai tarpdavomės dėl darybų mandato, mes dažniausiai balsuodavome prieš bet kokį biudžeto didinimą. O aš manau, kad esant šiam E, ekonomikos klimatui, tai siūlomas augimas yra visai primtinas. Pozityvu yra ir tai, kad mums pavyko atidėti kai kurias išlaidas tam tikroms investicijoms. Kaip sakė kolega Farm, dėl mokymosi visą gyvenimą ir, ir kitų kai kurių dalykų, turime pasakyti, kad užsienio reikalų srityje mums yra būtina sukurti fondą, kuris, yra, kuris galėtų padėti užtikrinti arabų revoliucijos pasiekimus, iš kurio dėka būtų galima reaguoti iškylančius poreikius Afrikos kai kuriuose valstybėse. Na, šiaip ar taip, kad ir geri yra tie susitarimai, tebe lieka dar šiokio tokio susirūpinimo ateičiai. Yra tokių, kurie mano, jog nebūtina laikytis prisimtų įsipareigojimų, kad jiems nebūtina mokėti e, už tai, kas, dėl to, kas buvo susitarta. Taigi, manau, kad yra būtinas ant šiai ekonominiai pateičiai laikytis įsipareigojimų. Taryboje nuomonė dėja yra nevieninga šiais visais klausimais ir ne viskas ateityje bus savaime suprantama. Turime laikytis tų dalykų, dėl kurių susitarėme. Taryba turi veikti taip, kad būtų galima išeiti iš krizės ir išspręsti sukaupusias ekonominės problemas. Ačiū. Pirmininkas, dėkojame ponui Haglund. Dabar žodis ponui Vanorden, prašau. Uh, much, Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Parlamentas atrodo nenori pri... padidino 2 procentams 12 metų biudžetą tikrai parlamentas parodė, praleido e, progą parodyti, kad supranta ekonominę tikrovę. Ar tikrai manome, kad anksčiau ES tinkamai naudojo lėšas? Ar tikrai manome, kad ir toliau jos bus naudojamos tinkamai? Visoje Europoje vyriausybės turi apkarpyti biudžetus, kad įveiktų labai dėlį deficitą. O tai ir sumažina ekonominį augimą, o ES apetitas liktai ir auga. Turėjome ir mes apkarpyti biudžetus, kad tie pinigai grįžtų į šalių e, biudžetus. Reikia kalbėti apie ekonominį augimą, konkurencingumą, apie e, tyrimus, mokslinius tyrimus. kuo toliau, tuo daugiau ES kišasi tos sritis, kuriuose tikrai neturi jokios kompetencijos. Yra labai daug sričių, kur ES galėtų apkarpyti e, savo biudžetą. Mes galime parodyti pavyzdį, apkarpydami savo biudžetą, e, sutaupydami kažkur 1,6 milijardus eurų per metus. E, tikrai ketvirtadalis biudžeto galėtų e, būti apkarpyta ir tikrai nemažai milijonų eurų galima būtų sutaupyti e, tose sritise, kur Europos parlamentas nebūtinai turėtų turėti kompetenciją. Europos parlamentas e, turi labai daug pastatų, turime labai didelį skaičių parlamentarų ir visiškai neapkarpame savo išlaidų. Atėjo laikas ES neišlaidauti visiškai betodairiškai. Ačiū. E, žaliųjų vardu 4,5 minutės poniai Triupel. Gerbti prezidentin, herr komisar, meine Damen und Herren. Pone pirmininkė, ponės ir ponai, 2012 biudžetas yra griežtumo, griežtos politikos biudžetas, mažas ekonomikos augimas yra dabar ir mes turime galvoti, ar tai, ką mes nusprendėme, yra geras žingsnis. Žalieji mano, kad bendrijos biudžetas, kaip ir nacionaliniai biudžetai, turi fiksuoti naujus prioritetus. Ir tvarios politikos neturi būti apribojamos europinių lygmenių. Mes e, neturime skatinti žemės ūkio arba sanglaudos politikos. Turime skatinti tas politikas, kurios e, teigiamai veiktų augimą. Mes turime ypač atkreipti dėmesį į tas politikas, kurios uh, padės mums išgelbėti mūsų planetą. Dabar yra griežtų priemonių laikotarpis. Aš esu iš Bremeno, iš tokios Vokietijos žemės, kur jau imtasi kuris laikas griežtų priemonių, aš žinau, ką reiškia tos priemonės, nes aš ne, nesu kitos planetos gyventojai, aš puikiai žinau, kokia yra padėtis, tačiau e, mes turime dabar elgtis atitinkamai, nes matome, kas yra daroma biudžeto srityje kai kuriuose valstybėse ir bendrijos lygmenių. Vienas procentas bendro vidaus produkto valstybių narių turi būti skiriamas tam, kad būtų sustiprintas visų pirma konkurencingumas, kurio taip trūksta daugelio Europos valstybių. Kas yra gero šiame biudžete? Naujoms e, priežiūros agentūroms skiriama 25 milijonai. Taip pat yra svarbių inovacinių eksperimentinių projektų, taip pat e, e skaitmeninės kultūrinio pobūdžio projektai kita vertus yra taupama kai kurių kitų sektorių sąskaita. Šiaip aš manau, kad tai, kas yra padaryta sudarant šį biudžetą, yra geras signalas Europos piliečiams. Turiu klausimą tarybai. Ar jums atrodo, jog šis biudžetas iš tikrųjų rimtai atsižvelgia į visus Europos svarbius e, interesus. Aš manau, kad galbūt ne visiškai taip yra. Pone Levandovski, Europos biudžetas visų pirma turi būti investicijų biudžetas. Nepaisant griežtumo priemonių mes turime taip pat skatinti naujas e, tvarias technologijas, kurti darbo vietas, skatinti jų kūrimą ir veiksmingiau veikti veikti vidaus rinkoje bei tarptautinėse rinkose. Jeigu bus einama šituo keliu, tuomet turėsime daugiau e, šansų atlaikyti konkurenciją prieš kylančias valstybės. Jūs visą laiką sakėt, jog reikia taupyti visų pirma. Tačiau, pažiūrėjau, kai kalbam apie naujus reaktorius, kuriems reikia tryčio ir kitų medžiagų, tai tiems reaktoriams skiriama 1,2 e, milijardo daugiau. Turime visų pirma galvoti apie tai, kas yra svarbiausia ateičiai ir skirti didžiausią dėmesį tiems projektams, kurie turės didžiausią pridėtąją vertę. Todėl ITER finansavimas šiame kontekste man atrodo yra ne visiškai teisingas. Taryba sakė, jog įsipareigojimo asignavimai turi būti užtikrinami, tačiau mano frakcija vis dėlto pasisako prieš šį biudžetą. Pone Portas, GUE NGL. Dėkuoju, ponė Pirminkė. 2012 metų biudžetas neatlieps poreikių. Aš į šį klausimą žiūriu kitaip negu ponas Levandovskis, kalbant apie teritorinį, teritorinę sanglaudą, socialinį solidarumą, aplinkosaugą. Šis e, biudžetas ne bus tinkamas biudžetas, todėl kad neatsižvelgiama į realias sąlygas, neatsižvelgiama į nedarbo lygį, į neužtikrintumą tarp jaunimo. Iš principo tas biudžetas yra minimalistinis biudžetas, minimalistiniai Europai. Iš principo tai yra business as usual. Uh, Pane pirmininkė, skirtumas tarp e, asignavimo įsipareigojimams ir asignavimo mokėjimams padidėja. Tai iš principo yra blogas biudžetas ir čia įtvirtinama bloga biudžetinė praktika. Tuo tarpu investicijų prioritetai galėjo būti identifikuoti aiškiau didinamas e, Frontexo finansavimas, gynybos, saugumo struktūrų finansavimas, taip pat e, finansuojamos e, nuostolingas importas į besivystančias valstybės. Pone pirmininkė, man atrodo, kad mus apėmė šizofrenija. Kalbam apie tai, kad reikia daugiau Europos, bet iš principo elgiamės atvirkščiai. Dėkuoju, pone Portas. EFD frakcijos vardu, ponė Andresen. Ačiū pirmininkė. 5 procentų padidėjimas 12 metais buvo tas reikalavimas buvo kvailas, bet e, tarybos pripažinim, sutikimas 2 procentais padidinti yra tiesiog smu, e, smūgis į veidą e, piliečiams. Daugiau nei trilijonas eurų mokėtojų pinigų buvo skirta fondams, kur neaišku, kaip kontroliuojami. Ir vis tie fondai kreipiasi reikalaudami daugiau lėšų. Dabartinė finansinė situacija Europoje e, atspindi e, tai, kad mes netinkamai naudojame e, biudžetą. Ponas Osbornas Junknėje karalystėje pranešė, kad toliau bus apkarpamas biudžetas. Taigi šiandien galime pasakyti e, Junknėje karalystėje ne, Europos biudžetas nėra kontroliuojamas, dviejų procentų padidinimas nėra užšaldinimas. Būkit geri, daugiau nesiūskite e, Junknės karalystės mokesčių mokėtojų pinigų Europos Sąjungai. Ačiū. Ačiū. Pone Verman, ačiū. Nepaisant kritikos, šitas biudžetas yra taupus biudžetas ir tai geras e, ženklas piliečiams, kad ES taupiai žiūri savo biudžetą. 94 procentai Europos biudžeto yra išmokami piliečiams. 6 procentai yra skirti administracinėms lėšoms. 12 metais padidės biudžetas 1,86 e, procento palyginti su šiais metais. Reikala, kai kurios valstybės narės reikalavo netgi didesnio padidėjimo. Neturėtumėm pamiršti, kad ateis ir laikai po krizės. Praeis krizė ir turėsime vis tiek didelį nedarbą ir ateities kartos gyvens labai sunkiai, todėl reikia net ir susiveržus ver, diržus, reikia galvoti apie ateitį, apie švietimą, apie mokymą, reikia investuoti į darbo vietų kūrimą, kad ne, neįkrisime dar didesnę krizę. Pavyzdžiui, pavyzdžiui, e, Graikijoje reikia investuoti, investuoti, tarkim, į saulės energijos e, tinklus. Reikia siūsti ženklą, kad mes siekiame tikslų susijusių su kova su klimato kaita. Galų galę norėčiau padėkoti pranešėjams ir visiems kitiems dirbusiems prie šio projekto. Ačiū, ponė. Ar man? Kiti kalbėtojai, dvi minutės ponui Garyga pajėdo. Ačiū pirmininkė, komisarė, tarybos atstovė. Šie finansiniai metai buvo labai sunkus ir ponui Kavarcani, ir Jose Manuel Fernandes. Tai buvo sunki finansiniai metai ir Europos parlamento delegacijai į taikymo komitetą. Galbūt tarybai pirmininkaujantį Lenkiją džiaugiasi. Yra priežasčių, e, išgelbėjo savo e, pasiūlymą šiame, šioje teniso partijoje. Būtent e, teniso partija vyko taikymo komitetas per paskutinį taikymą, ypač kalbant dėl šešto pakeitimo ir įter pasiūlymų, įter komiteto pasiūlymų. Bet nematau didesnių priežasčių džiaugsmui. Antrą kartą buvo pakeistos nerašytos e, biudžeto dėrybos e, taisyklės prieš įsigalinti Lisabonos sutarčiai. Derinant biudžetą buvo nustatytas kredito e, lygis, o paskui mes kalbėdom apie mokėjimų kreditus. O dabar nustatome mokėjimo asignavimus, o tada tik tai nustatomi įsipareigojimo asignavimai. Taip ir Europos komisija ir pats parlamentas atsiduria mm, keblioje padėtyje. Šiuo atveju Europos, par, Europos parlamentas netmetė tokio pasiūlymo dėl to, kad gyvename tokioje sunkioje finansinėje e, padėtyje, nes net ir blogas susitarimas yra geresnis negu jokio susitarimo mm, neturėti. Bet toksai susitarimas visgi e, neneša nieko gero ateinantiems dėryboms dėl finansinės perspektyvos. Ačiū dviems minutėms, ponas Vau. Uh, th you, uh... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš kaip ir kiti kolegos norėčiau padėkoti abiems pranešėjams už atliktą didžiulį darbą rengiant e, šį dokumentą. Norėčiau tarti keletą žodžių dėl bendro biudžeto prieš perinant prie parlamento biudžeto. Kai dėl bendro biudžeto norėčiau sakyti štai ką, remiu bendrą pasiektą susitarimą taikinimo procedūros metu, tačiau norėčiau išreikšti tam tikrą susirūpinimą. Susirūpinimą kelia tai, kad dėl biudžeto pasiektas susitarimas dėja nebus tas, kad būtų galima tinkamai atremti visus iššūkius. Regionams, šalims tai turės įtakos tas biudžetas toks sumažintas, pavyzdžiui, Velsas patirs pasiekmes šito. Uh, kaip bus su struktūriniais fondais. Jeigu nebus pakankamai lėšų struktūriniams fondams 2012 metais, tai tuomet e, kalti turės prisimti taryba. Taryba turi pripažinti, kad struktūriniai fondai yra labai svarbus, kuriant darbo vietas ir skatinant ekonomikos augimą Europos Sąjungoje. Tad yra būtina turėti šiam fonde lėšų ir taryba, jeigu atsitiks priešingai, turės prisimti visą atsakomybę. Kad dėl Europos parlamento biudžeto, tai yra mano atsakomybės rytis, manau, kad Europos parlamentas atliko savo darbą rengiant šį biudžetą. Europos parlamentas sutiko, kad reikės sutaupyti apie 74 milijonus eurų. Vertimų ir raštų ir žodžių e, bus sutaupyta lėšų ir kitose srityse taip pat. Europos parlamento nariai taip pat sutiko su tuo, kad išlaidų turės mažėti. Bus mažinamos kanceliarinės išlaidos ar jos išaldytos, taip pat bus mažinamos kitos išlaidos. Mes ateitie, manyčiau, galėtume padirbėti ir daugiau, kad sutaupytume daugiau lėšų. Svarbus signalas yra štai, kas šiame parlamente svarbu pripažinti, kokie yra mūsų prioritetai. Mes išsiaiškinom, kokie mūsų prioritetai yra ir turime daugiausia lėšų skilti ekonomikos augimui skatinti ir užimtumui didinti. Ir taip pat turime ir toliau taupyti ten, kur tai galima daryti. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Dabar kalbės kolega Alvaro. Dėkoju, ponė pirmininkė. ponė komisarė, ponė pirmininkė. Ačiū abiem pranešėjim, kurie kartu su komisijos, su biudžeto komiteto pirmininku atliko puikų darbą. 17 valandų tiek truko dėrybos taikinimo procedūros metu. Europos parlamentas su taryba dėrėjusi dvi valandas. Galbūt reikėtų, kad kitą kartą taryba dėrybų nevykdytų taikinimo procedūros metu, bet iki tol priimtų bendrą poziciją. Tai visiems palengvintų gyvenimą ir šeštadienio rytmečio daugiau laiko galėtume paskirti savo. Norėčiau pasakyti, kad biudžetas yra priimtinas. 229 milijardai asignavimų mokėjimams buvo apribota suma. Šim, čia buvo asignavimus pareigojimams 167 milijonai mokėjimams buvo numatyti. E, turime nesuklysti. E, turime ir toliau diskutuoti apie esamus projektus, kalbėti apie prisimtus įsipareigojimus E, turime nuo pat pradžių e, mąstyti apie tokį biudžetą, kuris būtų tvarus, kad nereikėtų nuolatos pasitelkti papildomas priemonės, nes šitai problemos tik bus nukeliamos vėlesniam e, laikui. Kita problema yra štai kokia. ES nuolatos investuoja į mokslo tyrimus ir vystimas į lėšų investicijų reikės daugiau. Visi sutinka dėl to. Buvo numatyti čia taip pat aptikri apribojimai biudžetui Ir manau, kad prie kitų investicijų pereiti bus sunku kito, kitais atvejais. Kartu parodėme, kad tuo metu, kai piliečiai turi labiau susiveršti diržus, Europos parlamentas taip pat gali atitinkamai pasielgti. Kolega Fanlandis pradėjo šį procesą labai sėkmingai, pasiekėme gerą rezultatą. Mes galėsime jam pritarti, ar ilgalaikio perspektyvoje toks požiūris pasitvirtins, dar turėsime tai svarstyti. Ačiū uždėmesi. Ačiū. Dabar žodis suteikiamas vienai minutį ponui Vlasakui. Nalezení schody nad návrhem rozpočtu nebylo v letošním roce vůbec jednoduché a víme, že výsledný kompromis. E, Ponas ir ponai, susitarti dėl 12 metų biudžeto nebuvo e, lengva, nedidelė balsų pertvara, jis buvo patvirtintas asignavimai mokėjimai 129 milijardai eurų, tai yra 1,5 86 procentai daugiau nei buvo anksčiau. E, tai atspindi e, ekonominės situacijos realybę ir valstybių narių pastangas nacionalinių lygmenių. Trumpai tariant, e, Europos išlaidos krizės laikotarpiu buvo mažesnės nei prognozuojama infliacija. Būdamas frakcijos koordinatoriumi regionių reikalų komitete, E, daugiausiai dėmesio svarstant 12 metų biudžetą skiriau, kad tam, kad būtų e, numatoma pakankamai lėšų e, sanglaudos politikai tam, kad galėtume įvykdyti savo ankstesnių metų pažadus. Daugiausiai dėmesio uh, skiriame 0,31 procento asinavimo mokėjimų didinimui tam, kad galėtume užtikrinti sąjungos politikos gyvenimą. Ačiū dabar, ponas Ferreira, vieną minutę kalbės. Ačiū. E, dėrybos su taryba. E, vyksta tikimės konkrečių rezultatų. E, Buvo pasiūlyta konkrečiai sumažinti finansavimą kai kurioms eilutėms. Tai pasiūlyta sumažinti finansavimą tikrai svarbiems sektoriams. Nežiūrinti tai paskutinėme patiktame pasiūlyme, biudžetas sudaro mažiau nei 1 procentą bendrijos BVP. Tuo pat metu stabilumo ir augimo paktas bei kitos priemonės, finansavimas joms, jis taip, jos taip formuojamas, kad e, biudžeto perskristomasis poveikis būtų juntamas. Taip pat turime nepamiršti TVF išsikišimo. Todėl E, susilaukėme tokios plačios e, protestų bangos visoje Europoje. Ačiū. Dabar pusantos minutės ponas Hartongas. Ačiū pirmininkė. Kinų investuotojas prieš dvi savaitės pasakė štai ką. Europos valstybių išgyvenamos problemos visiškai apspręstos visuomenės, kuri išgyvena savo paskutinės dienas, paskutinės dėl savo e, socialinių įpročių. Visa sistema žlunga. Kalbant apie 2012 biudžetą, socialistų reikalavimai parlamente ir komisijos siūlymai yra e, panaud, išleisti vis daugiau pinigų. Socialinė demokratija uh, tiesiog bando apsaugoti savo interesus ir daro tai labai neatsakingai. Būtent todėl 2012 biudžetas yra toks, koks jis yra. Tai biudžetas, e, kurio tikslas užtikrinti dar daugiau darbo vietų sukūrimą euroklikai, kurie tokia situacija, žmonės yra tikrai nepatenkinti ir čia jo, nėra jokios pridėtinės vertės. Šis biudžetas mūsų problemų neišspręs, tik jas paaštrins. Europai iš tikrųjų reikia nustoti investuoti į nevertingas rytis, investuoti ten, kur galima sukurti darbo vietas, kad žmonės galėtų oriai gyventi ir rūpinti savo šeimomis. Būtent tuo ES ir, ne, to ES ir nesiekė šiuo biudžetu. Ji tiesiog siekia dar priartinti Europos žlugimą. Niderlandų, būtent todėl Niderlandų piliečiai priešinasi tokiam biudžetui. Ačiū. Ačiū, ponia Hartongai. Toliau dvi minutės ponui Šurienu. Ačiū, pirmininkė. Ponios ir ponai. Pirma gera žinia yra tai, kad yra susitarimas tarp parlamento ir tarybos. Ir tai leidžia ES tinkamai funkcionuoti kitais metais kaip vengras galiu pridėti, kad svarbiausios biudžeto eilutės mūsų požiūrių išliko nepaliestos, nes pagal komisijos pasiūlymą bendroji žemės ūkio politika egzistuos ir toliau, konvergencijos biudžeto eilutės padidėjo 9 procentais, aišku, galima ginčytis, ar tai yra per daug ar per mažai, tačiau aš manau, kad tai atitinka tikrovę. Yra mažesnių e, elementų, dėl kurių galima džiaugtis, pavyzdžiui, 9 milijonais eurais padidintų. Kaž viena programa yra vietų, kur nereikia papildomų lėšų. Pavyzdžiui, nesnai patvirtiname programą, pagal kultūros e, antrašinę dalį skirti pinigų mažumų kalbų išsaugojimui ir toms kalboms, kurios gali išnykti. Aišku, kad biudžetas turi atitikti tuos sprendimus, kuriuos norime taikyti, kad užbaigtume krizę. E, taigi, siekiant balanso tarp blogų ir gerų dalykų ir lyginant juos, galiu pasakyti, kad mūsų stiklinė yra 80 procentų pilna ir 20 procentų tuščia. Reikės dar padirbėti, kad stiklinė būtų 100 procentų pilna, bet manau, kad e, mums tai pavyks ir EPP frakcija, aišku, pritars biudžeto projektui. Ačiū. Toliau pusantros minutės, pana Pane Gardzija Balrubėl. Ačiū pirmininkė. Manau, kad kartais, kai pradedame e, darybas ir e, e, įsigiliname į detalės, prarandame bendrą vaizdą. Norėčiau pakalbėti apie tai, kad daugelis kolegų kritikavo darybas. Pagal komisijos pasiūlymą ir parlamento pasiūlymus E, sutapimų buvo daugiau kaip 25 procentai, taigi galutiniai darybų rezultatai ir e, kompromisai rodo, kad rezultatas nėra toks blogas. E, biudžetas padeda mums padėti biudžet, kovoti su krize, tai yra lėšų verslininkystiai, skatinti ir kities Erasmus Mundus programams, taip pat viduržėmio jūros kaiminėms šalims numatyta pagalba. Taryba pastaruoju metu kalba tik tai apie taupimą, e, e, tačiau reikia turėti galvoje ir taupimo poveikį Europos ekonomikai. E, komisija ir toliau laikosi taupimo pozicijų, tačiau tai gali tapti pavojinga. Viena yra kalbėti apie mokėjimo signavimus. Kita yra jų neįvykdyti. Tai yra ne tas pats, kas taupimas. Iš tikrųjų, būtų nevykdomi ES įsipareigojimai. Ačiū, pana e, Rubėl, toliau pana Jensen. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad esu labai patenkinta pasiektų rezultatu. Parlamentas savo ruoštų e, užtikrino, kad būtų skiriama reikiama parama Palestinai. Taip pat numatėme lėšų moksliniams tyrimams. ITER projektas ir toliau bus finansuojamas ne sumažinant šio finansavimo masto. Nepaisant to, man kyla viena problema susijusi su šeštuoju pakeisto biudžeto priedų taryba siekia užtikrinti, kad visi galėtų apmokėti savo išlaidas ir pateikiamas sąskaitas. Komisija pateikė atitinkamus skaičiavimus, tačiau šalis narės teigia, kad tie skaičiai nėra teisingi, bet savo ruoštų nepasako, kokie skaičiai turėtų būti teisingi. Savame suprantama, kad sąskaitas reikia apmokėti, tačiau padėtis yra neaiški vis tiek. Ponas Levandovskis teigia, kad ES biudžetas 50 ar 60 procentų yra investicinis. Tai reiškia, kad e, finansinio E, finansinio laikotarpio pradžioje sąskaitų bus nedaug, tačiau jo pabaigoje jos bus pakankamai didelis. Grįžusi namo po dėrybų dėl biudžeto radau elektroninę žinutę iš vienos Danijos mokslinio tyrimų įmonės, kuri klausė, kas dabar vyksta, nes jau anksčiau buvo sudėtinga gauti ES finansavimo, o dabar mokėjimai atsilieka labiau nei bet kada anksčiau. Turime prisimti atsakomybę ir užtikrinti, kad ES galėtų apmokėti jai pateikiamas sąskaitas, nes kitaip e, būtų labai blogai. Pone Janžijevska, dvi minutės kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. <clears throat> Europos Sąjungai dabar reikia gerų žinių labiau nei bet kada. Tai, kad Europos Sąjungos institucijos parlamentas taryba ir komisija susitarė dėl 2012 metų Europos Sąjungos biudžeto ir yra ta geroji žinia. <clears throat> Norėčiau visiems padėkoti už e, gerą valią pagrįstą bendradarbiavimą, taip pat dėkoju mūsų padėjėjams, patarėjams, sekretoriato darbuotojams, kurie turi net ir naktimis dirbti kartais nepakeliamomis sąlygomis. Negalime pamiršti, kad labai svarbios problemos susijusios su ES biudžetu nebuvo išspręstos mūsų darybų metu. E, jo labiau išriškėjo tos problemos, kurias turime spręsti, būdami biudžetą tvirtinančią instituciją ir tą turime padaryti artimiausių metų. Norėčiau uh, 2011 metų mm, pataisyto biudžeto tam tikras nuostatas atkreipti dėmesį, nes matome, kad į dienos šviesą ištrauktos e, su šiuo biudžetu susijusios problemos tik tai kaupsis ir kartosis. Kodėl taip yra? Todėl, kad lūkesčiai ES atžvilgių, jos ambicijos, plamai, planai, naujos veiklos sritis, pavyzdžiui, bendroji diplomatinė tarnyba, vis aktyvesnis dalyvavimas humanitarnės politikos srityje, struktūriniai projektai, moksliniai tyrimai galėčiau ir toliau vardinti tuos lūkesčius ir ambicijas. E, jos neina ranka rankon ar koja kojant su valstybių narių finansiniais įsipareigojimais, todėl vis labiau tos problemos kaupsis, nes e, imamės vis daugiau veiklos ryčių, tačiau neskiriame joms atitinkamo finansavimo ir e, todėl, manau, mums prireiks netgi geresnio dialogo sprendžiant mokėjimų klausimus, nei tas, kuris buvo darybų dėl biudžeto keliu. Esu pasirengusi šiam dialogui, dar kartą dėkoju, tikiuosi, kad mūsų taikinimo procedūra buvo tik ilgo kelio pradžia. Ačiū ponė Janžujevskai, pusantros minutės kalbės ponė Grelyje. Pone pirmininkė, pone komisijos nary, mėly kolegos, 2012 biudžetas yra tarybos biudžetas, kurį parlamentas šiek tiek bando pakeisti, e, bet tai, bet tai biudžetas, kuris užkoduoja problemas. Ir 2012 biudžete augimo šansai nedideli konkurencingumo programa, taip pat invest, in, inovatoriškų e, projektų programa nukentėjo, nes mes laukiame, nes laukiame mokėjimų, kadangi valstybės narės nori plėtoti projektus struktūrinėje srityje. Taip pat, kaip su finansinės priežiūros klausimu, finansų panaudojimo e, priežiūra. Valstybės narės taip pat e, reikalauja, kad bendryje taupytų, nes kaip kad reikalauja iš savo piliečių, kad jie taupytų. Ir šis biudžetas, e, kalbant apie kitą daugiamečią finansavimo programą, tai e, turime kalbėti apie konfliktą, kuris E, kilo tarp institucijų dėl šio biudžeto. Dvi biudžetą tvirtinančios institucijos sunkiai susitars dėl šio klausimo ir man atrodo, kad vėl reikia kalbėti apie tikrus nuosavuosius išteklius, kad galėtumėme išeiti iš krizės, kad tie, kas moka ir kas gauna naudą, būtų patenkinti. Ponas Marinesku. De, domnule comisar, domnule președinte, uh, Trebuie să mulțumim raportorilor care. Ačiū pirmininkė, mes turime dėkoti pranešėjui, kuris dėrėjosi neturėdamas, pranešėjams, kurie neturėjo jokių galimybių dėrėtis, jokios advestėtis ir pasiekė nežmon, nepaprasto rezultato, rezultato visos Europos labui. Kita vertus turime džiaugtis tuo, kad biudžetas yra, mes išgyvename krizę ir būtų tikrai nepageidautina, jeigu dar iškiltų ir biudžeto krizė. To pavyko išvengti parlamento išminties dėka, nes buvo iškilusi grėsmė, kad viskam bus priešinamasi. Tačiau e, taryba tokios išminties nedemonstruoja. Mes paisėme Lisabonos sutarties, taikydami biudžeto atvirtinimo procedūrą ir kiekvieną kartą scenarijus kartojasi. Taryba siūlo e, tokius asignavimus mokėjimams, kurie yra neprimtini. Ir aš nemanau, kad toks e, pasirinkimas diktuoti skaičius, nuleisti juos iš viršaus yra priimtinas e, politinėje Europos arenoje. Būtų mm, priimtiniau, jeigu būtų bandoma apskaičiuoti biudžeto poreikius. Taryboje taip pat e, padarė pareiškimų dėl to, kas, kam jis įpareigoji. Ir paprastai teikiamas biudžeto taisomasis raštas, tačiau mok asignavimų mokėjimams nepakaks ir taryba nesilaikė savo žodžio. Ir šeštasis biudžeto taisomasis raštas e, nebuvo patvirtintas darybų metu. Mes nebegalime toliau taip dirbti. nes sunku tikėti komisijos e, siūlomais skaičiais. Kitais metais mūsų laukia 2013 biudžeto tvirtinimo e, procedūra bei daugiametės finansavimo programos tvirtinimo procedūra. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Ačiū, ponė Maneska, dabar ponas Abad. Ačiū, ponė pirmininkė. Reikia pabrėžti, kad šis susitarimo pasiekėme pirmą kartą visiškai laikydamės Lisabono sutartyje numatytos biudžeto tvirtinimo procedūros. Ir antrus metus iš eilės parlamentas e, pritarė e, tarybos pasiūlytiems mokėjimams. Ir mes. E, e, pritarėme šiam sprendimui, nežiūrė, net nekreipdami dėmesio į komisijos labiau realistiškus pasiūlymus. <clears throat> Ir mes, atrodo, turėsime be, be paliovos taisyti biudžetą jo gyvendinimo metu. Uh, E, buvo pasirinkta toks metodas, tačiau taip dirbdama ES nepasieks svarbių tikslų, ypač mokslinio tyrimų srityje. Aš tiesiog norėčiau priminti, kad bendrijos biudžetas yra e, taupimo biudžetas, e, toks biudžetas, kad turime nepamiršti, jog valstybės narės nepaprastai stengiasi taupyti. Ir ES biudžetas negali būti kažkokia juoda skili Europos piliečiams. Tai yra, tai turi būti biudžetas, kuris leistų investuoti. Ačiū, ponė Abadai. Toliau vieną minutę, ponė Karvalijo. Pirmininkė, komisijos nariai, malonu, kad e, pavyko pasiekti sutarimą taikinimo komitete, kuomet taryba sutiko padidinti 2012 metų biudžetą. E, Jis sutiko su įvairiais parlamento pasiūlymais, pavyzdžiui, skirti 200 milijonų eurų e, lankstumo priemoniai. Tai atitinka tai, ko norėjo parlamentas, net tai padės mums gerinti konkurencingumą. Dėl šių, e, šio 12 metų biudžeto norėčiau pateikti keletą pavyzdžių turime naują verslumo skatinimo programą, sustiprinome MVI programą, daugiau lėšų skirta moksliniams tyrimams ir energetikai. Tai yra labai gerai. Ačiū toliau, pane Matera, dvi minutės. Komisarė, e, tarybos pirmininkė, norėčiau pirmiausia padėkoti kolegoms, kurie dalyvavo darybose e, taikinimo darybose su taryba ir už tą sudėtingą darbą, kuomet reikėjo atsižvelgti ir į taupimo laikotarpį, ir sudėtingas, sudėtingas valstybinarių biudžetų situacijas. Pradiniai rezultatai gali būti vertinami pozityviai, nes e, tai atitinka EPP frakcijos politinius prioritetus. Kalbu apie vieną, pir, vieną, pirmą A atrašinę dalį, nes tai yra labai svarbi antrašinė dalis. E, išlaikytos Erasmus Mundus programos, e, taip pat vis, mokymas visą gyvenimą programa. Tačiau negaliu pritarti tam, kad jau antrus metus šeilės taryba atsisako pasidė, pasislinkti bent centimetrą dėl horizontalių ribų visame biudžete. 1,85 procentų mokėjimo signavimam 2010 metais e, prieštarauja komisijos pasiūlymui, kuriam pritarė ir parlamentas. Kalbant apie prioritus taupimo laikais, aišku, yra Kalbėti apie prioritus yra labai gerai, tačiau iš taikinimo dėrybo, dėrybų paaiškėja skirtumas tarp mūsų įsipareigojimų ir pakirtų biudžeto lėšų. Baigdama, pirmininkė, noriu pasakyti, kad toks rezultatas gali pakirsti piliečių pasitikėjimą dėl perspektyvų kylančių dėl didelių e, ekonominių ir socialinių problemų. Ačiū. Ačiū, ponė Materė. Toliau ponas Rubig. Pirmininkė, gerbiamas komisijos narė Levandovskį, norėčiau pasveikinti su darybų dėl biudžeto pabaiga. Manau, kad jis galėtų būti pavyzdys nacionaliniams valstybėms. Kalbant apie asignavimus mokėjimams, turėtume juos lyginti su valstybių narių mokėjimo vidurkiu, o asignavimus, kalbant apie asignavimus įsipareigojimams, turėtume e, paraginti valstybės narės e, neperžengti e, tų ribų, kurias patys savo nusistatome, galbūt būtų galima įvesti kažkokią automatinę sistemą <clears throat> tam, kad e, e, atitinkami įsipareigojimai prisimami europinių lygmenių būtų laisvanoriškai vykdomi ir valstybėse narėse. Norėčiau nuoširdžiai padėkoti komisijai už tai, kad programa Erasmus skirta e, žurnalistams, kuri prieš metus buvo parengiamojo pobūdžio įtraukta ir toliau ir e, į 2012 metų biudžetą tam, kad žurnalistai iš valstybių narių, valstybių narių sostinėse ir e, kitose miestuose bei srityse galėtų susipažinti su tuo, kaip vykdoma Europos politika, kad galėtų užmėgsti kontaktus, naudoti socialiniais tinklais, juos kurti. Tokiu būdu mes žurnalistus priartiname prie Europos iš tikrųjų. Taip pat džiaugiuosi, kad Erasmus programa skirta jauniesiems verslininkams bus tesiama, nes šią programą kūrėmi nauji, naujos darbo vietos kūrimas, skatinamas užimtumas, taip pat yra kūrėmi mums visiems naudingi kontaktų tinklai. Dėkoju už komisijos planus Innsbruko mieste paremti jaunimo olimpiadą, nes būtent sporto srityje e, yra žmonės tarpusavėje suartinami, o sportas padeda siekti rezultatų, tai mums labai svarbu. Ačiū, ačiū ponui Rubikui, dvi minutės kalbės ponas Keli. Aš e, norėčiau palankiai vertinti šį susitarimą. atsižvelgiant į ekonominį nuosmukį, turime sustarimo nuostatoms pritarti ir nedidinti biudžeto kitais metais ir artimiausiais keletų, keletų metų. Norėčiau sutelkti savo e, dėmesį į sportą ir e, vandenynų padėtį. Komisijos narė Damanaki prieš kelias dienas atkreipė dėmesį į Atlanto vandenyną ir galimybę kurti darbo vietas, pasinaudoti Atlanto vandenyno potencialu e, atsinaujinančius energijos šaltinius, skatinant e, vėjo energiją. Taip pat e, naudingų iškasenų nu, gavybą, kasant jūros dugną galėtų patenkinti mūsų žaliavų poreikį e, bei e, galima imtis veiksmų taip pat ir e, žuvininkystę skatinant ir sveikos žuvies gavybą užtikrinant apsirūpinant savo sveiką žuvimi, užuot ją e, importavus. Ponas Rubikas minėjo sportą, aš taip pat e, pritariu atitinkamos programoms e, skirtoms remti sportą, nes sportas padeda spręsti sveikatos problemas, kitokias problemas ir vis daugiau pinigų mes skiriame moksliniams tyrimams, įvairioms e, sveikatos apsaugos programoms, tačiau e, sveikatą galima pataisyti labai paprastu būdu, e, žmonės raginant aktyviau sportuoti. Ačiū, pana Kelė, dabar vieną minutę kalbės ponas Kozlovskis pagal procedūrą, prašau žodžių. Panie komisarzu, na wstępie chciałbym... Pirmininkė, komisijos nariai, norėčiau visų pirma pasveikinti Jūs su sėkme pasiekus kompromisą dėl 2012 biudžeto. Mes, mums nepavyko uh, pasiekti, priekėti prie komisijos originalaus pasiūlymo, bet norėčiau pasveikinti ES pirmininkaujančią Lenkiją, nes ji taip pat prisidėjo prie šios sėkmės ir bandė derinti institucijų pozicijas tuo pat metu, e, ieškodama kompromiso, kad būtų atsižvelgta į valstybių lūkesčius. Tačiau svarbiausia, kad apkarpimai nepalėtė sanglaudos politikos, kur yra svarbiausi vystimas užtikrinanti ES politiką. Patvirtinus šį biudžetą reikės rezervų tais atvejais, kai biudžetas nebus gyventinamas veiksmingai. Taip pat siekti, ieškoti, ieškoti potencialą užimtumo srityje. Ponas Rubikas dabar vienai minutiai. Paldies, priekšsėdėtai. Es arī piekrītu tam daudziem. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat pritariu daugeliui e, pastebėjimų išsakyti dėl 2012 biudžeto tvirtinimo, kalbant apie tarybos pasiūlymus dėl asignavimo mokėjimams ir įsipareigojimams, tai šis pasiūlymas nueina per toli. Įvertinus bendrą e, biudžetą, administracinės išlaidos. Joms taip pat numatytas nemažas rezervas. Aš nemanau, kad taryba turi teisingai elgesi e, dalį lėšų numatytų įvairioms bi biudžeto eilutėms perkeldama į rezervą. Mums reikia rezervo biudžete, bet reiktų dar kartą peržiūrėti administracinės išlaidas. Panas Morganti, vieną minutę. Ačiū, kolegos. Manau, kad e, pasiektas kompromisas taikinimo procedūros metu yra patenkinamas, e, yra lėšų remti mažą ir vidutinį verslą, taip pat Frontex agentūrą ir saugoti išorės sienas. Taigi nemanau, kad galima buvo tikėtis ko nors daugiau. Tačiau galbūt e, būtume galėję sumažinti išlaidas kai kuriuose sritise daugiau. Pavyzdžiui, santykių su Azija ir Latino Amerika sritise. Taip pat yra klausimas dėl paramos e, Turkijos Kipro bendruomeniai. Tai yra Kipro turkų bendruomeniai, nes e, tai yra žmonės, kurie okupuoja valstybės narės teritoriją. Tai buvo prieštaringas klausimas, tačiau e, sprendimą padaryti buvo svarbu. Ačiū, ponia Morganti, toliau ponas Rubikas. Dėl posėdžio tvarkos. Norėjau tik pranešti kad buvo pavoktos ausinės iš mano darbo vietos. Manau, kad tikrai negalime taikstyti su tokia padėtimi, kuomet e, asmeninės e, ausinės yra pavagiamos šiame parlamente iš tavo darbo vietos. Pažiūrėsime, ar gal, galbūt galėsime išspręsti jūsų problemą, informuosime saugos tarnybą apie tai. Tačiau iš tikrųjų tokie dalykai labai liūdinantis, Komisijos nariui Levandovskiui suteikiamas žodis. Ačiū, pirmininkai. Labai trumpai. Kalbame apie labai kuklų 12 metų biudžetą, kuris sudaro mažiau negu 1 procentų valstybinarių turto, nepaisant didėjančių, atsak, didėjančių pareigų pagal Lisabonos sutartį ir nepaisant didėjančių iššūkių, kuriems reikia bendro atsakymo. Jeigu normaliai biudžetas ir didėja, bet e, realiai jis mažėja, tai mes tų lėšų prašom ne komisijai ar parlamentui. Čia mes taupame. 90 e, procentų lėšų skirta e, veiklos išlaidos. Todėl noriu sureaguoti kai kurių pasisakymus, kurie kaltinamus, jog mes, mūsų biudžetas auga, kai kitų e, biudžetai yra karpomi. Tai yra netiesa. Tai tiesa yra, kad tai susijęs su keturiomis šalimis e, - Graikija, Ispanija, Portugalija. Jų biudžetai mažėja, kitų šalių biudžetai didėja, įskaitant Junktinę karalystę ir Niderlandus. Nes nepaisant viso E, visų taupimų, mes e, turime įsipareigojimų pagal metinius biudžetus ir Europos biudžete taip pat. Vienintelis skirtumas yra tas, kad e, Europos biudžetas visada yra subalansuotas ir jo negalima kaltinti netinkamų valdymų. Ir, aišku, jis yra susijęs su investicijomis, kaip aiškiai paaiškino ponia Jensen ar ponas Vonas iš Velso. Man gaila, kad reikia taip dažnai kartoti, tačiau kai kuriems parlamento nariams tapo įpročių e, pareikšti kritinę pastabą ir išeiti iš salės nesulaukus atsakymo. Ačiū uždėmesi. Ačiū ponia komisarė. Toliau tarybos vardu ponas Dominikas. Labai ačiū ponia pirmininkė. ponios ir ponai. Žinoma, galima diskutuoti apie mokėjimo signavimus ir taip toliau. Ir visada bus žmonių, kurie nėra patenkinti. Taip būna visada, kai kalbama ir apie nacionalinius biudžetus. Kai kurie žmonės visada yra nepatenkinti, kad tam tikri Tad dviems klausimams skiriama mažiau lėšų. Tačiau reikia atsminti, kad turime ir sudėtingą situaciją tiek ES, tiek valstybės narėse, kai papildomų lėšų nėra. Tačiau man atrodo, kad šių metų biudžeto procedūroje buvo du svarbus dalykai ir juos reikėtų pabrėžti dabar ir atminti ateičiai. Visų pirma, e, šių metų biudžeto procedūros metu buvo patvirtinta, kad galima vis dar kalbėti ES ir spręsti sunkias problemas, panaudodami vien tik bendrijos metodą. Tai yra labai svarbu, nes mes darėme viską, ką numato Lisabono sutartis, kad pasiektume susitarimą. Mums nereikėjo jokių kitų veiksmų, kurie užeitų už institucijų ribų. Ir tai yra vertinga Tai reikia saugoti ir tai yra pavyzdys, kurį patikėme visai Europos Sąjungai. Tai yra pavyzdį, kad bendrijos metodas vis dar veikia. Kitas svarbus elementas yra tai, kad nepaisant visos kritikos, e, kurias susidūrė taisomasis e, biudžetas numeris 6, pademonstruota, kad parlamento prisimti įsipareigojimai ir tarybos prisimti įsipareigojimai biudžeto procedūros metu tie elementai yra gerbiami. Taigi dabar galime diskutuoti, ar 200 milijonų, papildomų milijonų yra teisinga suma ar ne. Tačiau visi dalyvavusiai taikinimo procedūroje atmins, kad <coughs> diskusija buvo susijusi būtent su šią sumą ir e, sprendimo prieimimo metu e, reikėjo būti įsitikinus, ar būtent tokios sumos reikia ar ne. Būtent apie tai vyko diskusija. Ne dėl to, ar skirti pinigus ar ne, bet kiek. Ir man atrodo, kad tai buvo labai svarbus šios biudžeto procedūros elementai. Ir turime apie tai atminti. Mums sėkmingai e, pavyksta įgyvendinti ES susitarimus, Lisabonos nuostatas ir apie tai reikia kalbėti. Dabar žodis ponui Lamasiūrui, prašau. Jūsų žodis paskutinis šiuose diskusijose. Ačiū, pir pirmininkė. Aš norėčiau e, prisijungti prie tarybos atstovo pateiktos analizės. Europos Sąjunga, 27 narių sąjunga yra e, funkcionuojanti Europa. Išgirstame tai šiandien tai ten kalbu apie tai, kad kai kurios valstybės narės galėtų eiti sparčiau kai kuriuose srityse. E, Tačiau tuo tarpu e, ta Europa, kuri funkcionuoja, yra 27 valstybių Europa. Ir šioje precedento neturinčioje krizėje mes turime rasti išeitį ir atsaką. Ir tai, kad patvirtintas kitų metų biudžetas yra gera žinia. Kolegos, norėčiau priminti Jums, e, kad taryba ir noriu ją su tuo pasveikinti, vienbalsiai pritarė šiam biudžeto projektui. Parlamentas už, netrukus dėl jo balsuos. Trys bals, bus trys balsavimai. Balsavimas dėl tarp institucinės sutarties pakeitimo 2012 biudžeto. E, Šeštojo bi, taisomojo biudžeto rašto 2011 biudžetui. Kolegos išreiškė savo norus, savo e, požiūrį e, bals, ir tikimės, kad sulauksime daugumos. Galbūt nebus balsuojama vienbalsiai kaip taryboje, bet dauguma turėtų būti plati. Ačiū, pana, pana Lamasūrai. Diskusija apie biudžetą baigta. Ir dabar penkių minučių pertrauka iki balsavimo pradžios 12 val